mūsų institucija galėtų pasinaudoti teisę ir, ir balsuoti dėl šio biudžeto. Reikalinga bendra sanglaudos politika, kuri iš tiesų labai buvo naudinga ateityje ir reikalinga, praeitie ir reikalinga ir ateityje. Taip pat labai svarbu, kad būtų užtikrinamas bendradarbiavimas tarp įvairių tautų. Sanglaudos politika įžengia į naują etapą, numatant tarpinio regiono kategoriją. Mes siūlome naują sanglaudos fondų architektūrą, kuri būtų naudinga visai ES teritorijai, leisianti padėti varganiausiems regionams, tiems, kurie yra labiausiai pažeidžiami globalizacijos ir e, ekonominės krizės akivaizdoje. Tai yra esminis mūsų tikslas, strateginis tikslas numatytas ES ateičiai. Labai svarbu, kad šie sangodos kad šis Anglos fondas atneštų kuo galima geresnių rezultatų. Aš dėkoju ponai Garygai už tai, kad jis padarė paprastą pasirinkimą. Jis pasirinko Europos ateitį. Dėkoju. Hilda Figureido. Pana Hilda Figureido. Ačiū, ponia pirmininkė. Nepriimtina, kad esant tokiai kriziai eurozonoje dėl tos liberalios politikos, kuri iki šiol buvo vykdoma ir socialinės sanglaudos trūkumo, mes negalvotume apie Europos politikos pokyčius, kai kalbame apie finansus. Ekonomikoje, finansuose didžiausias iššūkis yra daugiametė finansinė programa. Reikia smarkiai padidinti ES išlaidas remiant Europos sanglaudos politiką kartu mažinant ES valstybių narių poreikį tai daryti. Jeigu visko nepadarysime teisingai, šalis, kurios turi problemų, turės jų dar daugiau, e, investuodamos į būtinas sritis, mažinant e, skurdą, socialinę neligybę ir uh, kovojant su diskriminacija, ypač lyčių diskriminacija. To jos nepadarysite, jeigu nebus tinkamos sąlygos. Mes turime skatinti tai, kad bendradarbiavimą plėt, vystimasi karinių išlaidų e, mažinimą. Ta reikia daryti. Todėl aš manau, kad šis pranešimas nepataiko tikrai dešimtuką, kad būtų kuriama sažingesnė e, aplinka piliečiams. Ačiū, toliau ponas Fontana. Atsiprašau, ponios ir ponai, tikriausiai suprantate, kad e, dabar aš pirmininkausiu šiam posėdžiui ir noriu pasakyti, kad labai e, apgalėstauju dėl Jorge Samprun mirties, e, kai jam buvo 84 metai, mirusio prieš kelias valandas. Jis buvo Buchenvaldo stovykloje, kovojo su nacių pajėgomis ir prieš diktatūrą mano šalyje. Jis buvo atsidavęs rašytojas. Ir, kaip žinote, jis buvo apdovanotas premija. Mes norime paminėti jo nuopelnus. Aš buvau jo draugas ir paprašiau pirmininką Buzeką nusiųsti jo šeimai ir draugams mūsų užuojautą. Ačiū. ponios ir ponai. Toliau ponas Fontana, vieną minutę. Ačiū, pirmininkė. Mes susidurėme su labai svarbia e, sritimi, labai svarbiu e, metu Europos istorijoje. Komitetas e, pastarajus metus suvaidino labai svarbu vaidmenį. Mes neprieštaravome, kad biudžetas būtų padidintas, bet turbūt reikėtų galvoti apie tai, kur galime sumažinti išlaidas Europos biudžete, nes e, dėja Europos lėšos nepanaudojamos tinkamai, greičiau priešingai. Ir svarbu panalizuoti lėšų panaudojimą. Daugelis piliečių e, būtų tuomet tikrai įtikinti, kad ES naudinga. Pavyzdžiui, reikia gal kalbėti įvairiausias e, lėšas skirtas plėtros politikai. Kur tie pinigai dinksta? E, lėšos skirtos integracijai, kurios neduoda vaisių. Taip pat e, kai kurie regionai, pavyzdžiui, negauna lėšų, nors galėtų jas panaudoti, arba, o pinigai skiriami regionams, kurie e, nenaudojami arba panaudojami blogai, ar jeigu ne visai, net nelegaliai. Ačiū. Toliau ponas Van Hekė, vieną minutę. Voorzitter, Ačiū pirmininkė. Norėčiau padaryti keletą esminių pastabų. Visų pirma, pranešimas gana storas, bet nesiūlo jokių struktūrinių taupimo planų. Pavyzdžiui, būtų galima pasiūlyti išnaik, sunaikinti kokiu nors nereikalingų komitetų, kaip sakysim, regionų komitetas arba kokiu nors agentūrų E, nesiūlomas šias agentūras ar kokias kitas struktūras, kurių nereikalinga panaikinti. Be to yra ir uždavinių, kurių Europa galėtų nesiimti, apie tai čia taip pat nekalba, nekalbama. Bet to man nepatinka ir pasiūlymai dėl nuosavų išteklių ir dėl gražinimų. Man atrodo, kai sakoma, kad piliečiams našta nepadidės, tai melas. Ir aš tikrai nepritarsiu šiam pranešimui. Por dos minutos el señor Marinescu. Ponas Marinescu, dvi minutės. Ačiū, pirmininkė. ES iššūkiai reikalauja, kad būtų skiriamos aiškios ir suprantamos priemonės. 20, Europa 2020 strategija yra reakcija į iššūkius, dabartinius iššūkius, o šis pranešimas kaip tik ir remiasi tą strategiją. Lisabono sutartis suteikė ES naujų įgaliojimų Daug valstybių narių turi prisitaikyti prie naujos sistemos, šiek tiek sunkumų žinoma kyla, tačiau Europos pridėtinė vertė tikrai yra kuriama ir jos mums reikia. Pranešimas sako, kad bendroji žemės ūkio politika bei sanglaudos politika turėtų nesikeisti ir vykti taip, kaip buvo vykdoma pagal liktolinę finansinę programą. Tačiau lėšas reikėtų naudoti efektyviau, reikėtų laikytis konvergencijos kriterijų. Pažanga mums garantuos tik vystimasis, naujos technologijos ir į tai reikia investuoti. Reikėtų ir didesnio lankstumo artimiausiais septyneriais metais, Tada ES galės prisitaikyti ir prie kaitos pasaulyje. Bet be jokios abejonės nuosavos lėšos yra daug geresnė alternatyva negu nacionalinės įmokos. Europos vadovų taryba priėmė strategiją dėl Europos tikslų ir dabar privalo padidinti biudžetą bent 5 procentais, nes be to tie tikslai negali būti įgyvendinti. Ateities finansinė perspektyva, finansinis planas turi garantuoti mūsų perspektyvą, mūsų vystimosi perspektyvą ir tikslų įgyvendinimą. Sveikinu pranešėją. Ačiū. Toliau ponia, ponia Gardija Zabal Rubijal. Tris minutės. Ačiū pirmininkė. Aš norėčiau savo įsisakymą pradėti nuo to, kad padėkosiu pranešėjui ir visiems surė komitete dirbusiems parlamentarams. Aš noriu pabrėžti, kad jie tikrai dėjo labai daug pastangų, kad pranešimas būtų toks, kurį galėtų paremti dauguma Europos parlamento narių. Tai yra planas, kaip ES turės atrodyti, kaip ji turės elgtis su savo finansais, jeigu norės pasiekti savo tikslų ir įgyvendinti tuos iššūkius, kurie jos laukia artimiausiais dešimtmečiais. Tai mūsų veiklos, artimiausių dešimtmečių veiklos scenarijus. ES vertybė ir vertė yra daugiau negu tik tai 27 narių įnašai. Jeigu norime pasiekti tūkstantmečio tikslų, norime padėti savo kaimynams viduržėmio jūros regione siekti demokratijos, jeigu norime kovoti su klimato kaita, kurti naujas informacinės technologijas, norime investuoti į geresnį išsilavinimą, turėti geresnę sanglaudos politiką ir remtis ją. Nu, jeigu norime geresnio regionų bendradarbiavimo, visam tam reikia geresnio, didesnio biudžeto. Taip pat ir transportui, transeuropiniams energetikos ir transporto tikslams. Visų tų tikslų siekiame, norėdami geresnės, stipresnės Europos. Kai kurios valstybės narės nenori didinti biudžeto, kaip jau paaiškėjo iš šių diskusijų. Jos nenorėjo jo didinti ir tada, kai buvo, nebuvo ekonomikos krizės, dabar jie pasiteisina krize. Tačiau tie, kurie nepatenkinti biudžeto didinimu, Mes jiems norime pasakyti aiškiai, mes negalėsime laikytis savo politikos prioritetų, jų negalėsime įgyvendinti, jeigu nepadidinsime biudžeto. Reikia galų gale pradėti aiškiai kalbėti apie nuosavas lėšas ir kalbėti apie tai atvirai ir atsisakyti tos neto mokėtojų retorikos. Komisaras Levandovskis paminėjo ir finansinių sandorių mokestį, kuris dar vadinamas Robin Hoodo mokesčiu. Tai būtų tokia priemonė, kuri pažabotų spekuliantus ir nubaustų tuos, kurie žaidžia mūsų pinigais. Ir spekuliantų tikrai sumažėtų. Tai būtų mokestis, kurį tikrai reikėtų įvesti. Na ir baigdama noriu pasakyti, kad reikia daugiau ambicijų, daugiau ambicijų įgyvendinant Europos projektą. Ačiū. Dabar vieną minutę kalbės ponas Alvaro. Ačiū, pirmininkė. Aš 75 metais gimiau Europos Sąjungoje ir ji nuo to momento lėmė mano politinį gyvenimą. Todėl man dabar labai gaila, kai mes maišome nesumaišomus dalykus, kai skiedžiame vyną. Mes kalbame apie lėšų panaudojimą, apie dorą lėšų panaudojimą. Aš manau, kad šis pranešimas siekia kompromiso, kad jam pritartų kuo daugiau parlamentarų, tačiau per tai jis tampa silpnas nereikalaujama sumažinti lėšų žemės ūkiui. Ir vienintelis aiškus reikalavimas yra daugiau pinigų, bet nepasakoma, iš kur tų pinigų paimti. Sakoma, reikia nuo savų lėšų, bet kas tos nuosavos lėšos, apie tai nekalbama. Galbūt reikėjo pasinaudoti Davido Camerono pasiūlymu ir pasakyti, išaldome lėšas, bet Norime, kad tos lėšos, kurios nebuvo panaudotos, būtų perkeltos į būsimą biudžetą ir mes jas panaudotume būsimų projektų įgyvendinimui, taip sutaupytume. Ponos ir ponai, mes, mūsų ateitis tikrai nematuojama tais skaičiukais po kablelio ir aš esu nusivylęs šiuo pranešimu. Ačiū. Dėkoju vieną minutę, ponu Epping. Ponas Dol atbėgo pasisakyti Europos parlamente, kad atbėgos į Europos e, parlamento plenarinių posėdžių, posėdžių salę, kad pasakytų apie ES biudžetą, bet jisai e, nespėjo ir kalba eina apie 1 procentą nuo BNP ir teigiama, kad to nepakanka, reikia daugiau pinigų. Tačiau ES nesugeba panaudoti ir turimų lėšų, milijardai eurų regioninės anglodos fonduose yra nepanaudoti tie pinigai turi sugrįžti į valstybės narės. Tai kodėl mums reikia daugiau pinigų, jeigu negalime jų panaudoti tų, kuriuos turime? Tačiau čia parlamente yra keletas tokių veikėjų - Šulcas, Dolas, Verhofštatas, kurie dabar jau pabėgo iš salės, kurie nori, kad biudžetas, nenori, kad biudžetas būtų orientuotas į kokybę, vietoj orientavimo į kiekybę sanglaudos fondas turi būti skiriamas varganiausiems regionams. Tai turi būti novatoriška, į ateitį orientuota politika. Tačiau aš esu įsitikinęs, ponė pirmininkė, kad ES Pavlovai vėl e, atsimuš į sieną. Ačiū. Laikykitės jums skirto kalbėjimui laiko. Atsiprašau, dabar, kad e, sakau tai prieš suteikdama žodį, žodį poniai Durun, bet tiesiog e, atsiliekame ir turime laikytis kalbėjimus skirto laiko. Pone Durun. Pone pirmininkė, dėl vienodų ir skirtingų priežasčių, e, kurios buvo išprovokuotos ekonominės krizės, akivaizdu, kad reikia taupyti ir kai kuriuose valstybėse yra daromos ypatingos pastangos. Šiose, šiose situacijoje yra du variantai. Pirmas variantas palikti viską taip, kaip yra ir tikėtis, kad sėkmingai bus galima panaudoti turimas lėšas. Na ir kitas variantas yra taupimas, viešųjų išlaidų taupamas, taupimas. Ir tas antrasis variantas yra užtikrinti solidarumą mūsų biudžeto pastangose. Tokiu būdu mes kartu galėtumėme uh, E, užsitikrinti tink, e, nuosavus išteklius, apmokestindami finansinius sandorius. Tai yra tas darbas, e, kurio mes siekiame ir sutaikinimo komitete tikiuosi, kad mes šio pranešimo pagrindu dirbsime kartu ir mes parlamentas ir nacionaliniai parlamentai ir vyriausybės tam, kad būtų galima, kuo galima efektyviau panaudoti mūsų turimas lėšas. Mes turime, kalbant apie infrastruktūros finansavimą, negalime už mažiau gauti daugiau. Tai yra susitarimas, susitarimas tarp Europos parlamento, nacionalinių parlamentų ir e, tarybos ir tai yra ilgalaikis, e, ilgalaikė galimybė užsitikrinti pasitikėjimą. Ačiū toliau kolega De Jong, pirmininkė. Tai yra labai blogas pranešimas jį reikia iškart išmesti į šiukšlių dėžę. Piliečiai susiduria su skaudžiamis taupimo priemonėmis ir yra beprotiška prašyti daugiau pinigų, kurios išleistume ES lygmenių. Reikia viską daryti kitaip. Nenorime, kad būtų dar pumpuojami pinigai, kad būtų e, grindžiami dviračių takeliai Niderlandos. Reikia daugiau dėmesio skirti mm, skurdžioms šalims. Reikia skirti pinigų tikrai europietiškams projektams. O čia sakoma, kad dar pinigų reikia į, skirti bendrai žemės ūkio politikai, struktūriems fondams. Nieko nekalbam apie efektyvumą. Reikia kažką daryti. Liberalai mm, Jeigu paliksime neįgaliuosius žmonės nuo šalyje, tai mes netinkamai tikrai, e, tikrai neveiksime nieko, kas, e, ką turėtume daryti. Ačiū toliau, ponas Morganti. Pirmininkė, mėly kolegos. Norėčiau pabrėžti kai kurios šio pranešimo aspektus. Dabartinis ES mechanizmas yra per daug nesubalansuotas, ypač kai kalbama apie gražinamas lėšas Junktiniai karalystiai. Labai ten yra kažkokios keistos kompensacijos ir e, išteklių sistema tampa keista ir neskaidri. Reikia kalbėti apie tiesioginių e, šaltinių sistemą, panaudojant vieningos, vieningą šaltinį, pavyzdžiui, PVM. O ES šalims ir priečiams neturėtų atsirasti papildomų naštų. Visą tai yra labai svarbu, kai kurie svarbesni, kai kurie mažiau svarbus, tačiau reikia apie viską galvoti. Turbūt e, reikia galbūt kalbėti apie Europos e, obligacijų e, sistemą, tačiau tai sukurtų papildomą skolą, todėl apie tai reikia dar gerai pagalvoti. Galbūt dar taip pat galima būtų sutaupyti par, parlamentui dirbant e, vienoje, e, šalia vienoje sostinėje. Pirmininkas nutraukė kalbėti. Pone Dots, vieną minutę. Ačiū, ponia pirmininkė, komisarė. Jos vyriausybės e, laiško čia išsityčiojimas parlamente pono Ferhofso holbomis dar kartą rodo, kaip Junktinė karalystė, jos nacionalinė vyriausybė yra niekinama kai kurių šiame parlamente. Ponas Ferhofštatas neminėjo, kad Junktinė karalystė gali ir kitur sutaupyti. Verslas turi sumokėti 30 milijonų e, svarų, kad laikytųsi ES reglamentų. E, Junktinės karalystės E, žvėjai galėtų atgauti 3,3 milijardus, kuriuos prarado, kai ES leidžia kitiems žvėjoti jų vandenėse. Komisarė, jūs sakote, kad ES lėšos nedubliuoja nacionalinių biudžetų lėšų. Tačiau e, negalima visko atimti iš tikrovės. Jungtinės karalystės įnašas 6,4 milijardai padidėtų iki 10 milijardų, jeigu e, būtų panaikintas ta gražinamas e, lėšos. Ir tai būtų atimamos lėšos iš tų sričių, kurias vyriausybė iš tikrųjų finansuoja. Pirmininkas nutraukė kalbėtoją. Ponas Karas. Pone pirmininkė, ponios ir ponai, reikia savo užduoti penkis klausimus kokio mums reikia biudžeto, kad galėtume gyvendinti savo 2020 strategiją. Kokio reikia biudžeto valiutų sąjungai, ką galime sutaupyti, kokio biudžeto reikia jungtinėms Europos valstijoms ir kokį vaidmenį Europą ketina vaidinti 20, 2020 metais ir ar apskritai Europa prisijima kokį nors vaidmenį. Mes, Europos parlamentas, prisijėmėme atsakomybę ir aiškiai pasakome, kur yra problemos. Kaip Austrija ir sakome, nėra pinigų, nėra nieko, nėra muzikos. Taigi mes turime prisijimti atsakomybę, laikytis duotų pažadų. Daugiau uždavinių, didesnis konkurencingumas, daugiau augimo, daugiau tyrimų, daugiau integracijos, visi šie uždaviniai negali būti įgyvendinami, jeigu nebus daugiau pinigų, jeigu nebus įvertinama, kaip pinigai yra naudojami ir jeigu nenustaty, nebus nustatyta nuo savų lėšų sistema. Europa gali sutaupyti, gali sutaupyti ir valstybės narys. Daugiau Europos reiškia efektyvesnį valdymą. Tai yra mūsų atsakymas į globalizaciją. Tai yra mūsų atsakymas ateičiai ir mūsų atsakymas į valstybių įsiskolinimą. Mes nenorime išaldyti biudžeto. Tas, kas išaldo, ketina išaldyti biudžetą, silpnina Europą, neleidžia mums įgyvendinti savo įsipareigojimų piliečiams. Finansinių sandorių mokestis turi būti įvestas, turi būti uh, sukurta nuo savų lėšų sistema, mes turime laikytis sutarties, o ne kišti galvą į smėlį kaip stručiai. Tai ir yra mūsų programa. Mes turime pasipurtyti ir pritarti šiai, šiam pranešimui. Ačiū toliau kolega Kalfin. Ačiū pirmininkė, komisarė, mėly kolegos. Salvadoro Gariga Poledo pranešime Kalbama apie finansavimą ir politiką. Norėčiau padėkoti visiems kolegoms, poniai Hau, kitiems, dėl to, kad būtent tam buvo skirtas dėmesys didžiausias pranešime. Nu, nuosavi ištekliai yra būdas pasiekti tikslo. Nuosavi ištekliai yra labai svarbus, kalbant apie tolesnę daugiametę programą. Žinome, kad visos valstybės narės dabar ES vykdo taupimo politiką tos taupimo priemonės bus reikalingos dar ir ateinančiais metais. Tos priemonės skirtos ir kovai su krize, tačiau turime nepamiršti, kad krizę galime sunaikinti ES mastu, reguliuodami geriau finansinę rinką, taikydami ekonominės valdysenos priemonės leisiančios, leisiančios efektyviai veikti ir jas įgyventi ES valstybių narių lygmenių. Taigi nacionalinės priemonės turi būti sudarintos europinėmis priemonėmis. Buvimas ES sukuria pridėtinę vertę. Ar ta pridėtinė vertė nėra tušti žodžiai, nes kai Niderlandų mokesčių mokėtojai, mokėtojai turi pasakyti, kad reikia mokėti daugiau ES, tai ne tas pats kas e, tą paaiškin, kaip, kaip tą paaiškinti Lenkui ar Bulgarui, kadangi jie konkuruoja toje, toje pačioje rinkoje, tačiau jų įnašai yra skirtingi. Tas pats pasakyti ne apie na, Graikijos mokesčių mokėtoją. Graikija susiduria su didelėmis problemomis. Ir anksčiau Europinė sistema būdavo gausiai finansuojama iš Graikijos, tačiau dabar taip nėra. Taigi yra įvairūs etapai, pakopos. E, susi... Ir, ir jie turi atsispindėti prioritetuose, negalime mažinti finansavimo į transporto, ekonominės valdysenos, infrastruktūros, skaitmeninių technologijų e, finansavimą. Jeigu nebus bendrų, bendros ekonominės politikos ES, nieko nepasieksime. Aišku, reikia pamastyti ir apie nepanaudotas lėšas, rezervinės lėšas, tačiau Jeigu sanglaudos politiką įtrauksime visas kitas politikos rytis, efektyvo energijos vartojimą, transportą, tuomet nežinau, ar pasieksime gerų rezultatų. Reikalingi papildomi švieži pinigai, jeigu norime pasiekti naujų tikslų ES, jeigu norime, kad Europos integracija sukurtų pridėtinę vertę, pridėtinę vertę mokesčių mokėtojams, kurie tikrai vertina kiekvieną centą įneštą į ES biudžetą. Kalbame apie minimalų 5 procentų biudžeto padidinimą, tačiau to nepakaks problemams išspręsti. Dėl to reiktų imtis kitų priemonių, euroobligacijų ir ieškoti kitų finansavimo būdų. Dėkoju ponui Kalfinui. Pone Pausan, kita kalbėtoja. Prašau. Ačiū, ponė pirmininkė turiu pasakyti, kad per visus tuos metus dirbdama Europos parlamente įsitikinau, kad darbas surė komitete buvo pats maloniausias. Buvo įvertinami visi būtini žingsniai ES ateičiai. Visa tai dabar įtraukta į pranešimą ir aš asmeniškai esu labai susirūpinusi dėl to, ko mes nesame padarę prioritetų, kokius prioritetus pražiūrėjome. Turime kalbėti apie naujus mums tenkančius iššūkius, tačiau tiesa, kad neturime pamiršti ir senų dalykų. Tikėkime, kad sugebėsime padaryti visus abu tuos dalykus. Ir aišku, turime griežčiau nustatinėti prioritetus. Ir tai mane labiausiai neramina nes panašu, kad ministrų taryba nustatinėja prioritetus ir tai tikrai nėra gerai, kalbant apie ateitį, mėly bičiuliai. Minuto. Ačiū. Toliau vieną minutę ponui Kalamanui. Ačiū, ponė pirmininkė. Visuomenė, mokesčių mokėtojai visoje Europoje, kurie uždirba pinigus, kuriuos šis parlamentas nori išleisti, nori, kad Europa darytų mažiau ir geriau. Jie nori e, lėsesnio biudžeto, kuris atsižvelgtų į taupimo laikus. Norima, kad Europa e, dirbtų tik keliose sritise, kur būtų sukurta papildoma vertė, o visą kitą palikti valstybėms narėms. Deja, šiame pranešime nieko tokio nesiūloma. Todėl reikia aiškiai pasakyti, 5 procentų pasiūlymas padidinti biudžetą yra nepriimtinas, nuo savų išteklių idėja yra taip pat nepriimtina, tai yra dar vienas bandymas užgrobti daugiau valdžios ES, biudžetą reikia modernizuoti, Reikia perskirti programas ir skirti lėšas toms, kurios yra naudingos, o ne gelbė e, nesėkmės. E, gelbėti reikia tas šalis, kurios norėjo e, e prisijungti e, prie eurozonos, o tos, kurios nenori, neturėtų būti baudžia, baudžiamas. Komisija turi šansą, e, turėjo šansą padaryti viską naujoviškai, e, jį to nepadarė ir todėl reikėtų šį pranešimą atmesti. Ačiū toliau dvi minutės ponui Laslas Surienui. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Galbūt svarbiausias parlamentos pranešimas yra būtent šis šią kadenciją. Europos parlamentas yra pirmasis iš institucijų pradėjęs e, dėlioti mintis apie ateinančius septynerius metus. Tačiau mes, aišku, netimame komisijos teisės teikti pasiūlymus nes mes tik tokiu būdu galime susitarti ir išvengti skandalo, atmesdami tarybos projektą. Visi mūsų partneriai žino, ko Europos parlamentas nori ir mes galime pasistengti įtraukti ir kitų pozicijas, atsižvelgti jų prioritetus. Keletas dalykų yra vertingų Lisabono sutartyje ir pranešime prieš kritikuojant, nes turime laikytis nuo savo išteklių idėjos, nes tai yra būtent Lisabono sutarties idėja. Labai svarbu pateikti mintį, kad mažas ES biudžeto padidinimas yra reikalingas, nes reikia juk įvertinti ir infliaciją, taigi mes nekalbame apie didžiulį augimą. kalbame apie e, bendros žemės ūkio politikos, sanglaudos politikos e, e, lėšas, negalima jų mažinti. 17 amžiuje Miklos Žinry, Kroatijos vengras, sakė, neskriauskite vengrų, jį cituodamas galiu pasakyčiau, neskriauskite bendros žemės ūkio politikos, neskriauskite sanglaudos politikos, nes jeigu nuskriausite juos, nuskriausite ne tik slovakus, rumunus ir vengrus, bet visus, visų e, valstybių piliečius. Nes manau, kad kalbame apie tai, kad už mūsų stovi didelės politikos jėgos, mes e, e, jos atstovauja mūsų piliečius. Kolega... Pusantros minutės dabar kalbės kolega Derek Vogan. Ačiū pirmininkė, norėčiau padėkoti pranešėjui ir pirmininkui už atliktą darbą rengiančią pranešimą. Šios dienos diskusijose e, ryškėja, kad e, su taryba reikės kovoti dėl keleto klausimų, taip pat e, ir dėl Junktinės karalystės indėlio padidinimo bei Junktinės karalystės. Uh, gražinamosios išmokos. Manau, kad mm, e, būtina siekti kompromisu e, tvirtinant tokio pobūdžio pranešimus dėl struktūros, dėl finansinės perspektyvos trukmės, aš teigiamai vertinu siūlomus kompromisus taip pat dėl sanglaudos politikos Manau, kad ši politika yra gyvybiškai svarbi, jeigu norime kurti darbo vietas ir sėkmių ūkio augimo po 2020 metų, todėl reikia užtikrinti deramą finansavimą sąjungos politikai, bent jau išlaikyti dabartinį e, jo lygį. Būsimoji finansinė perspektyva turėtų daugiausiai dėmesio skirti ūkio augimui darbo vietų kūrimui, taip pat stiprinti regioninę politiką. Mums, uh, reikia plėtoti mokslinius tyrimus ir plėtrą, daugiau dėmesio skirti mažoms įmonėms ir universitetams. ES infrastruktūra <clears throat> taip pat būtina į ją investuoti transporto tinklus, energetiką bei e, plačia juošio interneto ryšio tiekimą kaimo vietovėse. E, Siekdami gyveninti šios politikas mums e, Turime sukurti atitinkamus mechanizmus, mums taip pat reikia partnerių. Pirmininkas nutraukė kalbėtoją ir pusantros minutės suteikė žodį poniai Maner. Onnitella raportöörin laatia erinomaisesta mietinnöstä. Ačiū pirmininkė. Noriu padėkoti pranešėjai už puikų darbą surė komitete. Per būsimą finansinę perspektyvą turime pirmiausiai rasti priemonių, kaip įgyvendinti strategiją Europą 2020. Šiame pranešime aiškiai pabrėžiama, kad be stiprios sąjungos politikos ir be žiaupė negalėsime pasiekti šių tikslų. Sąjungos politika yra vienintelė konkreti priemonė, kurią pasitelkę galime skatinti naujoves, kurti naujas darbo vietas, skatinti ūkio augimą. Mums reikia vykdyti reformas, tačiau tam reikia pasitelkti įvairius politinius sprendimus. Noriu kreiptis į Jūs, ponė komisijos narį, ir paraginti per kitą finansinę perspektyvą išlaikyti regionės politikos ir BŽUP finansavimo lygį. Supatenkinta, kad šiame pranešime atsižvelgiama į nuo įvairių problemų kenčiančius regionus. Jiems taip pat reikia didinti finansavimą. Ačiū. Pirmininkas. Ačiū. Vieną minutę kalbės panas Vandalė. Pirmininkė komisijos vicepirmininkė. Svarbiausias šiuo metu skambantis žodis Europoje yra pasitikėjimas. Reikia atstatyti piliečių pasitikėjimą Europą, kaip įmanoma to pasiekti reikia ne daugiau Europos arba didesnio Europos finansavimo, tačiau reikia geriau išnaudoti turimas galimybės. <clears throat> Nereikia perkelti įgaliojimą Europos lygmenį, jeigu valstybės narės tose sritise gali gerai tvarkytis, pavyzdžiui, sporte arba turizme. Taip pat reikia daugiau dėmesio skirti skurdesniems regionams 50 procentų lėšų skiriama Vokietijai ir Prancūzijai, turtingosiams šalims tai yra nepriimtina, jeigu galėtume geriau tvarkyti biudžeto lėšas, tai e, daugiau išteklių turėtume. Taip pat turime investuoti į ateitį žemės ūkį ir pramonę. Pojėdo pranešimas yra nevykęs, viskas yra suplakama į vieną krūvą ir reikia piliečiams e, patiems virškinti informaciją. Jie gali paspringti ją virškindami. Ačiū. Dabar dvi minutės kalbės ponas Fernandes. Obrigado, senhor presidente, caros kolegas. Ačiū, ponė pirmininkė, gerbiami kolegos, norėčiau e, padėkoti pranešėjui už puikiai atliktą darbą. Šiame pranešime sudaromos e, sąlygos e, gerai pradėti būsimąją finansinę perspektyvą. Pranešimas taip pat reiškia tam tikrą iššūkį komisijai tarybai, taip plačių užmojų, tačiau tuo pačiu ir tikroviškas pranešimas. Aš tikiuosi, kad e, ES institucijos e, susijims, nes jau baigėsi finansų ir ekonomikos krizė, mums reikia solidarumo, mums reikia vieningos Europos, mums reikia stipresnės ekonomikos valdysenos, e, kuri vykdoma aiškiomis kryptimis, reikia geriau pasirengti ateičiai, reikia daugiau ir geresnės Europos, taip pat privalome taikyti bendrijos metodą, o ne tarp vyriausybinį metodą. Turime stiprinti ES biudžetą, strategiją Europą 2020, nustatyti aiškus prioritetai ir e, tikslai Ši nauja finansinė perspektyva skirta tiems tikslams įgyveninti, strategija galės būti gyveninta sėkmingai tik tai užtikrinus atitinkamą biudžeto finansavimą, todėl būtina e, daugiametį finansinį perspektyvą tvirtinant, susitarti dėl kompromisų ir įgyvendinti strategiją Europą 2020 politika yra vykdoma remiantis solidarumo principu, todėl reikia daug dėmesio skirti ekonominiai, socialiniai ir e, teritoriniai sanglaudai, padėti skurdžiausiams, reikia išlaikyti bent jau tą patį <clears throat> sanglaus politikos finansavimo lygmenį, tas pats pasakytina ir apie BŽUP e, daugiametėje finansinėje perspektyvoje negalima e, taiksti su to, kad 80 procentų biudžeto būtų finansuojama iš valstybinio ir dabar kinga Gönš pusantros minutės. Pone Gönš, dėkuoju, ponė pirmininkė. Iškilus kriziai mes e, supratome, jog esame perver, priversti peržiūrėti savo nacionalinius biudžetus ir ES biudžetą. Pradėjome iš naujo galvoti apie tai, kam yra skiriamos lėšos, kaip jos yra skiriamos ir dabar svarstome, kaip galime pasinaudodami savo ištikliais sukurti Europos pridėtinę vertę. O kas tai yra? Na, aš pakalbėsiu apie vieną sritį. Tai yra tai, ką pakeitė Lisabonos sutartis. Atsiradus Lisabonos sutarčiai, e, mes permėm iš valstybių narių tam tikras politikos sritis. Ir aš manau, kad į tai būtina atsižvelgti e, formuojant kitą e, kitų e, finansinių programavimo laikotarpių mums reikia išteklių, mums reikia, kad tai būtų garantuoti ištekliai, mums reikia ambicingų programų Europoje, mums reikia skatinti pozityvę, teigiamą migraciją, todėl mums reikia bendros migracijos politikos, o jai taip pat reikia skirti pakankamai lėšų, nepamirškime ir įvykių Šiaurės Afrikoje. Visi šie įvykiai įrodė, kad labai svarbu yra turėti labai tinkamą ir gerą pabėgėlių politiką Europoje. Mes turime skatinti žmonių integraciją bei rodyti solidarumą kitų žmonių atžvilgių, nes jo mums labai reikia. Per pastarosius mėnesius mes turėjome progų parodyti, jog turime bendrų e, vertybių ir gebame jas apginti, o tam mums reikia tinkamo finansavimo. Be to turime prisitaikyti ir prie įvykių pasaulyje, o tam vėlgi reikia uh, lėšų ir mums reikia tikrų nuosavų išteklių, kurie leistų mums užtikrinti, jog mes uh, kurtume stipresnę, didesnę Europą. Eh, eh, Kolegos, norėčiau Jums priminti apie taisyklę, kuri e, reikalauja, kad asmenys sėdintis lankytojų galerijoje turėtų elgtis drausmingai. Jūs turėtumėt ramiai atsisėsti ir sėdėti savo vietoje. Jei kas nors elgsis kitaip, aš turėsiu imtis drausmės e, atkūrimo priemonių. Taigi aš prašyčiau, kad tvarkdariai prižiūrėtų, jog nebūtų plojama. Ir jei jūs pažydinėsite šią taisyklę, turėsime pareikalauti, jog jūs išeitumėte iš salės. O dabar, ponės Elės, vieną minutę. Dėkuoju, ponė pirmininkė, ir sveikinu pranešėjai už jo nuveiktą darbą, nes iš tikrųjų jis e, daug darbavosi tam, kad pasiektų sutarimo. Trys dalykai. Pirmiausia, ilgiausiai mums reikia penkiametės e, programos. Ir dabar yra, yra nustatoma septyniarių metų draus, uh, trukmė, tačiau aš manau, kad ateityje turėtų būti sumažinta iki penkių e, metų. Toliau, tie, kas reikalauja daugiau pinigų Europai, turi padaryti kur kas daugiau, kad būtų aišku, kam yra skiriamos lėš, lėšos. Ir, po, ir trečias dalykas, kaip pasakė panas Verhofštatas, negalima išskirti vienos valstybės narės. Yra kelios valstybės narės, kurios daugiau įneša biudžetą, nei iš jo gauna. Ir norėčiau pasakyti, kad skaičiuoti įnašus pagal jų e, bendrai vidaus produktą yra visiškai neįmanoma, ypač dabar, kai yra įmamasi labai griežtų taupimo priemonių. Markus Piper. Kuo toliau Markus Piper? Ačiū, pane pirmininkė. 5 procentais didesnis biudžetas yra pagrįstas, reikia daugiau lėšų skirti išorės sienų apsaugai, kovai su terorizmu, taip pat finansuoti infrastruktūros projektus ir e, šis parlamento reikalavimas yra visiškai pagrįstas. Deja, e, tvirtindamas Garygos pranešimą, parlamentas praranda galimybę pagerinti savo patikimumą kadangi netkreipiamas dėmesys į sritis, kuriuose galima taupyti lėšas, aš turiu menyje agentūras, e, kurios e, e, dirba daug nereikalingo darbo žemės ūkį, būdamas pranešėjų busimosios Sąjungos politikos e, srityje noriu pasakyti, kad čia mums e, pavyko peržengti 15 procentų paramos slengsti, tačiau e, jeigu Europoje būtų daugiau solidarumo, tuomet sutaupytas lėšas būtų galima investuoti į pridėtinės vertės kūrimą susijant tarpusavyje struktūrinių fondų lėšų panaudojimą su transnacionaliniais tinklais ir jų uh, projektais. <clears throat> Dabar Garygos pranešime siūloma atitinkama bendro vidaus e, projekto, e, bendro vidaus produkto dalį skirti bendram vidaus e, būsimai finansiniai perspektyvai, tačiau dėl to mes regionų komitete dar nesusitarėme. Manau, kad pasilengviname savo gyvenimą priskindami turtingesnius regionus prie remtinų regionų. Manau, kad tai yra lėšų švaistimas ir <clears throat> tokiu būdu nes, nesuteikėme jokių paskatų, nes e, taip yra garantuojamos subsidijos netgi e, vidutiniško stiprumo regionams. Todėl manau, kad 73 punktas prašymo reiktų išbraukti, o šiaip jis yra priimtinas. Ačiū pirmininkas. Pone Šreter kelia mėlyną kortelę, todėl turiu paklausti pono Piperio, ar jis sutiktų atsakyti į kolegės klausimą. Ar sutinkate atsakyti pon, į ponios Šreter klausimą? Pone turi 30 sekundžių užduoti klausimą. No funciona el micrófono. Ja, jetzt. Vielen Dank, Herr Präsident. Ačiū, ponė pirmininkė. Mano klausimas ponui Piperiui. Man, e, aš e, esu nustebusi jo teiginiu, kad ponė, ponė Krėl e, svajoja apie kažką. Tai regionų komitete vyko balsavimas ir buvo pasiekta atitinkama balsų dauguma. Aš tikiu, kad ši dauguma bus užtikrinta ir parlamente, nes mums reikia parodyti savo e, solidarumo regionams. Man tai įdomu, kodėl jisai e, tą daugumą apibūdina kaip svajotojų daugumą. Atsakymas. Pone Šrioter, mes regionų komitete pateikėme kitą pasiūlymo tekstą, palyginti su Garygos pranešime esančiu tekstu. Antras dalykas, politinės frakcijos iš esmės pasisako pakankamai e, rimtai prieš tarpinės kategorijas, dėl to esu nustebęs dėl jūsų klausimo ir iš tikrųjų aš vertinčiau taip kaip svajonės arba svaičiojimus, e, tvirtinimus dėl to, kad jau susitarėme dėl kompromisu ir e, mane tikrai stebina jūsų optimistinis padėties vertinimas. Ačiū ponui Piperiui, dabar pasnaros minutės kolegė Grelyje. Šiandien svarstome daugiametę finansinę programą ir ji yra reikalinga tam, kad galėtume gyveninti Europos projektą ir galėtume siekti užsibrieštų tikslų. Mes turime mobilizuoti biudžetinius išteklius e, tam, kad gyvendintume strategijos 2020 tikslus. Ir kad įtikintume valstybės narės, jog jie yra reikalinga. Kalbama daug apie e, valstybių narių įnašus, e, norima juos mažinti, o e, kartu norima taip pat stiprinti ir bendrus veiksmus. Mes dabar turime naujų, naujus įgaliojimus, kurie atsirado įsigaliojus Lisabono sutarčiai ir todėl mums reikia platesnių diskusijų net jeigu kartais mums bus sunku siekti kompromiso. Mes manome, kad didinti biudžetą 5 procentais yra kur kas geriau nei išaldyti išlaidas 2012 e, metų lygį. Šiame pranešime yra išdėstyta nemažai kritikos ir mes jai pritarime. Mes norime atkreipti jūsų dėmesį, tai kad mūsų piliečiai šiuo metu yra nevilti ir kad mes turime, ir todėl mums reikia lėšų, kad galėtume jiems padėti, kad galėtume kovoti su anticikliniais, e, e, su cikliniais veiksmais. Ir noriu pasidžiaugti tuo, kad yra siūloma yra sukurti tarpinio statuso regionus, kurie padėtų mums iš tikrųjų didinti ekonominę ir socialinę sanglaudą. O baigdama norėčiau pasakyti, kad mums reikia galiausiai mokesčio, kuris būtų taikomas finansinėms spekulacijoms ir kad tai tikrai turėtų padinti ES finansavimą. Dabar kolega Hokmarkas kalbės dvi minutės. Ponas pirmininkė, pirmiausiai norėčiau pasveikinti pranešėją už tai, kad jis išryškino e, nemažai iššūkių Taip pat norėčiau pasveikinti labai aišku signalą pranešime, raginanti page, e, ženkliai padidinti išlaidas moksliniams tyrimams ir technologijų plėtotėjai. Tai yra vienas iš sprendimų, kuriuos turime padaryti. Taip pat norėčiau pasakyti komisijai, kad politika, lyderystė yra susijusi su prioritetais. Jeigu mes nenumatysime prioritetų, negalėsime kalbėti apie lyderystę. Visuomet egzistuoja užduotis, iššūkiai, kurie svarbesni yra už kitus. Taip yra ir ES biudžeto atveju, ir valstybių narių biudžeto atveju. Mums reikia labiau padidinti asignavimus moksliniams tyrimams, mokslui. Taip pat reikia plačiau kalbėti apie mokslinius tyrimus ir technologijų plėtotę. Ponas pirmininkė, nepamirškime ir to, kad mums reikia visais lygmenimis nustatyti prioritetus tiek Europos, tiek valstybių narių lygmenių. Ir man tikrai nepatinka, kad visko kaltinama Europa, Europos Sąjunga. Taip pat nepatinka ir tai, kas vyksta valstybėse narise, nes ir valstybių narių išlaidos sumažės. Pagalvokime apie sveikatos apsaugą, pensijas, švietimą. Nereikia galvoti apie prieštarą tarp ES ir valstybių narių. Vyksta nuolatinė kova už lyderystę ir prioritetus. Ir jeigu mes neišdrysime nustatyti prioritetų, tai nepademonstruosime lyderystės. Turiu pasakyti, kad jeigu mes negalime suprasti sudėtingos valstybių narių situacijos šiandieną, tai mes nesuprantame, kokioje realybėje gyvena piliečiai. Mes turime numatyti prioritetus, o ne spręsti problemas tik didinant biudžetą. Komisarė, pademonstruokite lyderystę, būkite drasus, moksliniai tyrimai, e, mokslas. Tai yra ateitis. Dabar ponas Kozolinos kalbės pusantros minutės. Kolegos, balsuosime dėl strateginio dokumento, kuris yra nepaprastai svarbus, nes numatoma finansų perspektyva po 2013 metų, nustatoma labai tvirta struktūra, kalbama apie priemonės, Europos institucijos po Lisabonos sutarties įgavo naują vaidmenį, taip pat nepamirškime krizės. Mums reikia investuoti. Matome rimtą bandymą sureaguoti dabartinę situaciją, ypač e, galvojant apie visuomenę plačiaja prasme ir apie tai, ką reikia daryti su Europos programomis. Turime galvoti ir apie sanglaudos esmę, apie jos ateitį. Iš patirties žinome, kad sanglauda yra Europos projekto dalis ir reikia ją išlaikyti ir bandyti sustiprinti. Buvo kalbama apie poreikį įdėkti tarpinius regionus. Mes išgyvename krizę. Dėl to yra atsirado daug skiriamųjų linijų, dėl to reikia mums dar labiau paremti mažiau išsivyščiusius sąjungos regionus. Ir turime koncentruotis ties e, vystomąją politiką. Bet e, tarpiniai regionai ir apsauginė nuostata yra iššūkis, kurį turime atremti tam, kad užtikrintume sanglaudą Europoje ir tam, kad suteiktume turinio sanglaudos politikai. E, Ir tokiu būdu mes užtikrinsime labiau subalansuotą vystimas Europos Sąjungoje. Dėkoju. Dabar ponas Engelis. Dėkui. Pirmininkė. E, šiandieną ES gyventojai sudaro 8 procentus planetos gyventojų 50 metais mūsų europiečiai sudarys tik 5 procentus, o vėliau jų skaičius sumažės iki 3 procentų nuo visų pasaulio gyventojų. Bet mes turime 2000 ambasadų, 27 armijas ir daugybę kitų struktūrų. O šiandieną Kinija e, yra įdarbinusi vice prezidentą, viceministrą pirm, pirmininko paduotą, kuris prižiūri visų ES ambasadorių veiklą. Mes taip pat turime galvoti, kad e, visi yra pasiskirstę atskiromis prievolėmis, turime kalbėti apie suverenumą ir um, mūsų administracija, administracija tenka uh, 2,5 procentų visų nacionalinių išlaidų. Ir tai yra absurdiška. Gal reikėtų iškart pereiti dėl to prie nuosavų išteklių. 2,5 procento viešųjų išlaidų. Kodėl reikia dėl to jaudintis? bet tai galėtų būti panaudota strategija Europa 2020 ir įgyvendinti visas kompetencijas, e, įgaliojimus, kuriuos suteikia mums Lisabono sutartis galėtume. Taigi, galvodamas apie tai, manau, kad e, pranešimas Garygos Poledo yra gana kuklus. Bet kai kas galvoja, kad tai yra penelyg ambicinga. Aš manau šiaip, kad parlamentas turėtų paremti mūsų pasiūlymą. Ponas Darden, dėkuoju, ponė pirmininkė, ponė komisijos nariai, gerbimi kolegos. Šis pranešimas yra labai svarbus Europos projekto ateičiai, projekto, kuris turėtų būti labai ambicingas, ypač dabar, kai valstybės narės vaduojasi iš finansinės krizės. Imdamiesi ultraliberalių veiksmų, dauguma valstybių vadovų taryboje vis dar laikosi požiūrį, būtina biudžetus karpyti aklai ir nenusekliai, kad galima invest, sak, uh, aukoti investicijas į labai svarbes politikos rytis ir kad nereikia skirti pinigų Europos biudžetui. Jų siūlomos išlaidų šalimas pakenks mūsų augimui, skirtingai nuo to, kai, e, kai, e, ką teigia kai kurie kolegos. Uh, 5 procentų padidinimas, kuris yra paminėtas šiame pranešime, turėtų būti tiesiog e, minimalus padidinimas, tam, kad mes galėtume gyvendinti savo tikslus ir parodyti solidarumą. Šis solidarumas yra e, reikalingas ir apie tai kalbama šiame pranešime, tam, kad mes galėtume finansuoti Europo, Europą 2020 strategiją, ypač siekiant joje užsibrieštų socialinių tikslų ir kad galėtume kovoti, pavyzdžiui, su skurdu. Europos soli, e, solidarumas taip pat. E, E, yra įtvirtinimas tuomet, bus įtvirtintas, kai bus sukurti tarpinio statuso regionai kad būtų geriau gyveninta sanglaudos politika. Ir galiausiai dar vienas pavyzdys yra prisitaikymo prie globalizacijos fondas, kuris yra tikra, tikra, e, tikra solidarumo priemonė. Taigi e, finansinės programos apimties didinimas yra būtinas tam, kad mes galėtume uh, E, sukurti pridėtinę vertę ir tam, kad galėtume sustiprinti savo biudžetą, sukurdami papildomą finansinių sandorių mokestį. Dėkuoju, ponė Džianaku. Ačiū, pirmininkė. Lisabono startis sukūrė naujas sąlygas veikti ir galima dabar sustiprinti kai kurias politikos kryptis ES, tai atsispindės ir naujoje daugiametėje finansavimo programoje. Norėčiau pasveikinti poną Garygą, jis parengė labai išsamų pranešimą ir jisai e, pranešimas tarsi skirtas sukurti kitokį Europai, negu kad egzistuoja dabar. E, Ir ateityje Europa ir piliečiai matys, kad jų vaidmuo yra sustiprėjęs. Taip pat siekiama sumažinti egzistuojančius netolygumus, dėl to sanglaudos politika yra labai svarbus elementas. Jos kontekste reikia kalbėti apie papildomą vertę. Naujoji E, daugiametė finansų programa yra pagrindas tam, kad Europa galėtų išbristi iš krizės. Mes turime užsitikrinti plėtrą, daugiau augimo ir tvaraus augimo. Reikia taip pat e, daug dėmesio skirti nedarbo problemams, moksliniams tyrimams, vystimusi, e, kovai su klimato kaita, kova su skurdu ir panašiai. E, Kitas rytis yra imigracija ir e, nutolusių regionų problemos. Kitaip tariant, reikia kalbėti apie solidarumo užtikrinimą tarp valstybių narių. Taip pat e, numatomas būdas, kaip geriau generuoti pajamas tiek iš viešųjų, tiek iš privačių šaltinių. Tai leis mums pritaikyti e, multiplikatoriaus efektą gyventinant strategiją Europą 2020. Biudžetą reikia padidinti. Jeigu mes norime tvirtos Europos, tvirtos Europos piliečiams ir viso pasaulio akivaizdoje, tai mes privalome padidinti biudžetą. Ypač tada, kai pačios valstybės narės nebegali išspręsti šios situacijos. Dabar ponia Ukinė. Ponas pirmininkė, gerbiami kolegos. E, dažnai sakoma, kad e, dėl pinigų kyla visa nesantaika. Bet taip pat pinigai labai svarbus ir Europos projektui. Jeigu Europa nori gyventinti sutartyje numatytas politikos kryptis, e, atsižvelgti į Lisabonos sutarties naujoves, tai būtina tas ambicijas ir deramai finansuoti. Dėl to aš e, labai pritariu mintims dėl nuosavų išteklių ir dėl finansinių sandorių mokesčio. Tai būtina tam, kad ES biudžetas galėtų optimizuoti savo išlaidas. Mes taip pat e, turim, turime turėti tikrą užsienio ir gynybos bendrą politiką ir reikia stiprinti ES vaidmenį visame pasaulyje. Ir manau, kad e, Gariga Poledo pranešimas yra labai svarbus. Jisai e, nubrėžia ES tvirtą politinę ir finansinę perspektyvą. Reikia, kad e, žemės ūkio politika nebūtų pamiršta. Mes turime užsitikrinti nepriklausomybę maisto srityje nuo kitų konti, kontinentų. Taip pat reikia e, įtvirtinti solidarumo principą tarp įvairių ES regionų ir tai reikia įtvirtinti e, įsteigiant tarpinių regionų kategoriją. Pirmininkas nutraukė kalbėtoje. Dabar ponia Hübner. Pusantros minutės. Prezidente, eh, colleagues, I would like to say a few words on the need uh, to... Kolegos, Aš norėčiau pakalbėti apie tai, kad būtina perėti prie nuosavų išteklių ref, o, sistemos reformos. Būtina perėti nuo bendrų o, nacionalinių pajamų pagrindų formuojamo biudžeto prie o, nacionalinių įnašų, kadangi tai atspindėtų o, logiką, kurios, o, kuria buvo remtasi 2011 metais, o, e, derintis dėl biudžeto. Tačiau nėra akivaizdu tai, kad turėdami daugiau nuosavų išteklių mes, ir mažiau priklausydami nuo bendrų nacionalinių pajamų, mes turėsime daugiau išlaidų. Visuomet liks grėsmė, kad ta koalicija, kuri taryboje prieštarauja biudžeto didinimui, susiformuos ir čia, Europos parlamente. Jei mes norime daugiau Europos, mes turime iš tikrųjų judėti link uh, piliečių lūkesčio įgyvendinimo. Mūsų darybininkai e, e, čia e, Briuselėje negali nuolatos remtis vyriau, nacionalinių vyriausybių įrodymais skirti ko mažiau lėšų reformai. Ne, mums reikia daugiau pinigų tam, kad galėtume sukurti daugiau Europos. Ir akivaizdu, kad, kad paprastesnė finansavimo sistema sukurtų ir daugiau skaidrumo mums reikia ir tam tikrų mokesčių. Ir šie mokesčiai turėtų būti taikomi laikantis efektyvumo, skaidrumo ir atvirumo principų. Pane Karvajo dabar kalbės. Pane pirmininkė, komisijos nary, norėčiau padėkoti pranešėjai už puikiai atliktą darbą, taip pat džiaugiuosi, kad buvo pateikti, pasiūlyti tinkami prioritetai gyvendinant strategiją Europą 2020. Politinių sprendimų smaigalyje yra ekonomikos augimas, mums reikia geresnės Europos, reikia pasinaudoti tomis sritimis, kurios didinamos konkurencingumą, tai yra moksliniai tyrimai, plėtra, energetika ir naujovis būtina didinti šių sričių finansavimą tam, kad e, užtikrintume aukščiausios kokybės mokslinius tyrimus Europoje, būtina sustiprinti Europos mokslinio tyrimų finansavimo sistemą, kad galėtume e, investuoti šią sritį 10 procentų bendrojų nacionalinių pajamų, taip pat reikia skatinti energijos taupimą, daugiau investuoti į ateities infrastruktūras, energetikos struktūras, tam, kad e, turėtume tinkamas sąlygas, e, stiprinti Europos pramonės konkurencingumą, reikia stiprinti mažų vidutinių įmonių vaidmenį, kad galėtume vaidinti geresnį vaidmenį e, globaliame pasaulyje. Ačiū ponė Karvajo, ponė Matera dabar. Ačiū ponė pirmininkė. Norėčiau padėkoti pranešėjui už atliktą darbą kuris truko vienerius metus ir dėl kurio buvo pasiektas politinis konsensusas, pranešimu yra siunčiama gera žinia. Mes įveikėme krizę ir ES dabar turi tapti pasaulinio masto veikėjų. Daugiametė finansinė programa e, siekia gyvendinti strategijos Europo 2020 ir Lisabono strategijos tikslus, tačiau būtina užtikrinti šių tikslų gyvendinimą, numatant atitinkamą finansavimą, plėtodami transporto energetikos infrastruktūrą, investuodami mokslinius tyrimus ir plėtrą jaunimo politika, e, visos šios rytis turi atsispindėti pusimajame ES biudžete. Sanglos politika ir žemės ūkio politikos finansavimas turi būti išlaikytas. Europa turi problemų įgyvendindama plataus didelio masto projektus, tačiau taip pat ir nacionaliniai biudžetai patiria problemų, todėl reikia įtraukti projektų finansavimo privatų sektorių per įvairias obligacijas arba viešasias ir privačiasias partnerystės. Tai yra gera priemonė skatinti ūkio augimą, man kelia susirūpinimą, taip pat ir visai Italijos delegacijai pasiūlymai dėl tarpinių regionų, šie pasiūlymai teikiami regioninės politikos kontekste ir jie gali pakengti skurdžiausiams ir silpniausiams regionams šie pasiūlymai. Nuosavų ES išteklių sistema yra vienintelė galimybė užtikrinti ateities ES plėtrą ir vystimąsi. Pirmininkas, ačiū kolegiai. Ar norite užduoti Vilniausios kortelės klausimą? Klausiu pirmininkas, ar e, norite užsiregistruoti spontaniškiams pasisakymams? Kaip ir? Deja, negirdžiu jūsų, sako pirmininkas. Noriu užsiregistruoti spontaniškiams pasisakymams. Pirmininkas sako gerai ir suteikia žodį pusantros minutės kalbėti poniai Grėsliai. Komisijos nariai, mėly kolegos, daugiametės programos paketas teikiamas kartu su E, personalo statuto reformos pasiūlymais ir ponas Garyga 25 e, ir 126 punktuose apie tai taip pat mini e, personalo statuto darbo tvarkos taisyklių klausimas e, taip pat visiems yra labai svarbus, kaip ir klausimas, kokį vaidmenį ateityje vaidins Europos komisija, gyvendindama visus mūsų pasiūlymus dėl programos Europa 2020. Aš norėčiau, kad Europos komisija savo numatytų rimtą vaidmenį ir e, nedeleguotų į išorę visų programų įgyvendinimu, todėl būtina reformuojant personalo statutą numatyti e, galimybę komisijai darbinti daugiau darbuotojų, kad galėtų šias užduotis atlikti. ES funkcionieriai dabar turi labai daug atostogų. E, mano nuomonė, būtų galima tas laisvasias dienas paversti darbo dienomis tam, kad galėtume staupyti biudžeto lėšų ir pasiekti savo politinių tikslų. Taip pat prašyčiau, kad parengtume strategiją Europą 2020 skirtą ES administracijai Manyčiau, čia turėtume sutelkti visi kartu pastangas tiek komisijos nariai, tiek ir komisijos pirmininkas su kitomis institucijomis. Ačiū ponė Greslį. Pusantros minutės dabar suteikiamas žodis poniai e, Gendžiujevskai. O, norėčiau padėkoti Salvadorui Garygai už e, parengtą pranešimą. Šis pranešimas sulaukė surė komitete didelio palaikymo. Tikiuosi, kad e, tai bus rimta prielaida greitų laikų prasidedančioms dėryboms dėl ilgamečio ES biudžeto, tai yra finansinės perspektyvos. Džiaugiuosi, kad parlamento nariai pritarė mano teikiamam pakeitimui dėl paramos jaunimo politikai. Europos jaunimas tapo bene didžiausia ekonomikos krizės auka, todėl būtina palaikyti visas iniciatyvas, kuriamis būtų pagerinta jaunų žmonių padėtis, užtikrinti prieigą prie švietimo ir užtikrinti darbo vietas. Todėl tokios programos kaip veiklus jaunimas, mokymasis visą gyvenimą, kurių sąnaudas vienam paramos gavėjui yra labai nedidelis, o veiksmingumas labai didelis, turėtų būti išlaikytas busimuosiuose finansinėse perspektyvose ir joms būtina numatyti ir skirti didesnį finansavimą. Taip pat reikia e, pagirti pasiūlymus e, pakankamai finansuoti sanglaudos politiką. E, jai tenka didelė atsakomybė gyvenina strategijos Europa 2020 tikslus, tačiau taip pat jis stiprina Europos integraciją ir solidarumą, nepaisant vis dar tebesančių e, visuomeninių, ekonominių ir teritorinių skirtumų Europos Sąjungoje. Ačiū. Pirmininkas, dėkoju kolegijai. Baigiame užsiregistravusių kalbėtojų pasisakymus. Dabar pradėsime pasisakymus pagal procedūrą. Prašau žodžio. Užsiregistravo 19 kolegų kalbėti. Aš suteiksiu žodį aštuoniems ir man atrodo, kad svarbiausia būtų išklausyti pranešėjo ir komisijos narių kalbų ramioje aplinkoje prieš pasėdant balsavimui. Taigi visi žinote, kad negalite kalbėti ilgiau nei vieną minutę, po to e, nutrauksiu jūs, jau kalbėsite ilgiau ir pirmas kalbės ponas Nikulesku. Raportorul și-a început prezentarea. Dėkoju, pirmininkė. Pranešėjas savo kalbą pradėjo labai svarbių sakinių. Jis pasakė, kad mes turime suderinti tradicinę politiką su naujais prioritetais. Nei pirmasis, nei antrasis e, e, pranešėjų paminėti elementai negalės gyventi viens be kito. Ir tai yra labai svarbu. Džiaugiuosi, kad siūloma yra išlaikyti e, bendrosios žemės ūkio politikai skirtas išlaidas kadangi tai atsispindi mūsų ambicijas. Antra, bendrojo žemės, bendrojo žemės ūkio politikoje turėtų būti išlaikyti du ramšiai, nes tai taip pat atitinka mūsų strategiją. Mums reikia bendro finansavimo ir reikia sąžiningai ir teisingai skirstyti lėšas. Senor Balčytis. Ponas Balčytis gerbiamas pirmininke pirmiausia noriu padėkoti visiems pranešėjams už atliktą didžiulį darbą. šiandieną turime aiškią parlamento poziciją ko mes ir mūsų piliečiai tikimės iš ateinančio finansinio programavimo laikotarpio. visi suprantame kad privalėsime iš esmės keisti dabartines politikos kryptis ir tai aiškiai atsispindi europa du tūkstančiai dvidešimt strategijoje. turime sukurti saugią ir vieningą europos energetikos rinką užtikrinti visos europos sujungimą transporto tinklais panaikinti šiuo metu dar egzistuojančius skirtumus tarp skirtingų europos sąjungos regionų. turime iš esmės peržiūrėti bendrąją žemės ūkio politiką kuri turi užtikrinti teisingą ir vienodą tiesioginių mokėjimų sistemą ir daug kitų svarbių sričių be kurių įgyvendinimo nesukursime konkurencingos ir stiprios europos. žinoma tam reikės didelių investicijų ypatingai į mokslo tiriamuosius darbus todėl būtina ieškoti naujų finansavimo priemonių tokių kaip finansinių sandorių mokesčio įvedimas ir panašiai tikiu kad ponas bilder no. No. Mikro. microfoon prašau įjungti. Eh, ah, dabar veikia gerai. Labai Jums dėkoju. Vienas iš svarbiausių klausimų, kuris išiškėjo šios diskusijos metu, yra tai, kas yra Europos pridėtinė vertė. Aš tikiuosi, kad iki mėnesio pabaigos Europos komisija pateiks savo pasiūlymą, kuriame bus išdėstyta, kam yra skirtos atskiros biudžeto išlaidų kategorijos ir kaip jose numatytos lėšos kurs Europos pridėtinę vertę. Tai būtų labai svarbu žinoti. Antras dalykas. Be buvo kalbama apie nuosavus išteklius. Panašu, kad mes negalime žengti į priekį dėl to, kad nesugebame susitarti dėl uh, Britanijai išmokamos kompensacijos. Reikia arba atsisakyti šios gražinamosios išmokos, arba tokias pat išmokas reikia mokėti iš toms šalims, kurios buvo tokio, mokėjo ES biudžetą tiek pat, kiek ir Didžiojo Britanija 1984 metais. Panašu, kad mes esame iš tikrųjų susirūpinę dėl to, kaip galima būtų surinkti daugiau lėšų ES biudžetą. Tačiau iš tikrųjų mums turėtų rūpėti stipresnė Europa, kai suprantame, kad stipresnė Europa reiškia, kad valstybės narės turės mažiau galių. Kai formuojame biudžetą, turime atsižvelgti daugybę įvairiausių aspektų, aspektų. Pavyzdžiui, turime karinės išlaidas, gynybai skirtas išlaidas. Matau, kad ponas Levandovskis e, šypsosi, tačiau man nėra malonu matyti jūsų šypseną, ponė, dėl to, kad situacija iš tikrųjų šiandien yra labai sudėtinga. Kaip gali būti taip, kad tie asmenys, kurie sukėlė krizę, už tai nebus nubausti ir už tai ne, e, jie neturės sumokėti. Ponas Riubik. Uh, you, Ačiū, ponė pirmininkė. Mano mikrofonas vis dar neveikia, todėl turiu per, persisti į kitą vietą. Dabar žodis teikiamas ponai Rubiks, sako pirmininkas. Hello? No, Mr. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu kolēģiem atgādināt. Norėčiau priminti vieną dalyką kolegoms. Turime prisiminti, galvodami apie biudžetą, kad Europos piliečiai tampa vis e, labiau skeptiškai nusistatę prieš mūsų, mūsų veiksmų čia atžvilgių. Aš nemanau, kad biudžetas yra priderintas prie ambicingų tikslų, kurie numatyti strategijoje Europa 2020. E, e, jūs dar, ponas komisarė, pažadėjot Latvijos ūkininkams suderinti tiesioginės išmokas. Jeigu dabartinis biudžetas yra patvirtintas toks, koks e, numatytas, tai neįvykdysite savo pažado. Aš norėčiau, kad tai, kas bus patvirtinta čia, atitiktų mūsų rinkėjų norus. Dėkui, ponė Rubiks. Ponas Andrew Brans. E, nemaniau, kad dar kas gali pablogėti ES labiau, bet pamačiau šį pranešimą yra visiškai nebesuprantama, kas vyksta Europos Sąjungoje. Ir nenuostabu, kad vis daugiau žmonių Junktinė karalystė prašo, kad mes paliktume Europos Sąjungą. Kalbam apie biudžetą po 13 metų ir rei, sakom, kad reikia e, padidinti biudžetą 5 procentais. Ir e, sakoma, kad šalims atskirai nereikės taip jau daug padidinti tų e, įmokų. Jungtinė karalystė iš tikrųjų yra grinoji mokėtoja ir jai tai kainuoja labai daug. Bet pasižiūrėkime dar į 169 pastraipą, kur sakoma, kad ES be mūsų pritarimo ir kontrolės galėtų imti dar mokestį papildomai. Tai yra visiškai neprimtina. Dėkui. Palabra, Dėkuoju. Toliau ponas Sikierskis osiągnęliśmy ważny konsensus. Pasiekėme svarbaus susitarimo, tvirtinami pranešimą, kurio bus užtikrintos ilgai lauktos e, reformos ir pokyčiai. Komisija turi užtikrinti, kad būtų išlaikytas bendros žemės ūkio politikos ir savos politikos biudžeto finansavimas, nes e, to lygi uh, E, vystimosi politika yra naudinga bendrai rinkai ir visoms valstybėms narėms. Bendroji žemės ūkio politika yra naudinga ES vartotojams. E, verta priminti, kad e, žemdirbėjai, nepaisant ES biudžeto paramos, turi labai nedidelės paramas. Naujos prievalės žemės ūkio srityje susijusios su aplinkosauga, klimato kaita, taip pat darybomis PPO kontekste sukelia naujas išlaidas žemdirbiams, o kas tas išlaidas kompensuos. Dėmesio skirimas moksliniams tyrimams ir naujovėms. Pirmininkas nutraukė kalbėtoją. Žodis suteikimas ponui Stavrakakis. Ačiū, ponė pirmininkė. Parlamentas siunčia ES pirmininkams e, ir pirmininkaujančiai šaliai dėl e, biudžeto iki 2020 metų. Signalas yra visiškai aiškus. E, tariama taip sanglaudos politikai ir naujovių taikymui bei darbo vietų kūrimo tikslams sanglaudai visose sritise ir lygmeniuose pritarima paramai regionams, kalnuotoms vietovėms, saloms, e, priešinamasi politikos fragmentiškumui ir sankcijoms susijusiams su stabilumo ir augimo paktu. Pirmkas, ačiū, baigiame pasisakymus pagal procedūrą, prašau žodžio ir atsiprašau, tačiau tikrai nėra daugiau laiko suteikti žodį kitiems kalbėtojams. Pradėsime galutinį diskusijų etapą, suteiksiu žodį komisijos nariu Levandovskiu, kad išklausytume jo e, reakcijos į 49 e, pasisakymus šių diskusijų metu, žodis ponui Levandovskiu. E, pirmininkė, aš jau išnaudojau savo laiką kalbėjimo, tai tik porą trumpų pastebėjimų. Noriu pakalbėti apie tarptautinį taupimo uh, kontekstą. Mes negalime dabar visko kaltinti valstybių narių ir prasto finansų valdymo. Reikia galvoti apie tai, kad nacionaliniai biudžetai yra susijęs su socialiniais pervedimais pirmiausia. Toliau reikia galvoti, kad mes žemdirbiams turime mm, koreguoti teikiamą pagalbą kol kas vienodos išmokos nėra, e, nebūtų pateisinamas dalykas. Ir dar noriu pasakyti, kad parlamento balsas šiaip yra labai tvirtas ir įtakingas. Dėkoju, baigiame e, diskusijas ir dar suteiksiu dviems minutėms žodį ponai e, Garygai Poledo. Taigi, žodis Salvadorui dviems minutėms. Dėkuoju, pirmininkė. Pirmiausiai norėčiau padėkoti nacionalinėms delegacijoms, kurios atsispyrė valstybių narių spaudimui ir balsuos už šį pranešimą. Aš tai labai vertinu. Man regis diskusijos yra ne tiek apie biudžeto dydį, bet apie tai, kad bendrijos metodas yra viršesnis. Ir tie, kurie norėjo, kad diskusija pakryptų kitą linkme, klydo. Buvo sakoma, kad reikia mažinti biudžetą, bet e, tai yra negerai. Jeigu e, mes žengsime tuo keliu, tai ir prioritetų turėsime mažiau. Mes taip pat e, Noriu pasakyti, kad tarybos e, darbas ir užduotis yra e, ginti tarp vyriausybinį metodą, bet mūsų užduotis yra ginti bendrijos metodą ir bendrijos politikos kryptis, o tam reikia pakankamo biudžeto. Mes e, norime ne tiek, kad ES biudžetas padidėtų 5 procentais, bet kad sumažėtų nacionalinių biudžetų našta. Mes norime, kad į ES biudžetą buvo, į, būtų įkorporuotos didžiulės investicijos, tarptautinio masto investicijos, kurios sukurtų papildomą vertę Europoje. Ir manau, kad visi parlamento nariai tam pritarė ir tai atsispindėjo mūsų darbe per metus. Mūsų uh, ambicijos yra toli siekiančios nukreiptos į ateitį ir mes tikimės, kad parlamentas taip pat atrems į savo iššūkius. Norėčiau padėkoti kolegoms už konstruktyvų požiūrį, už pasiūlymus, už gana gyvą diskusiją. Buvo įdomu išklausyti skirtingų nuomonių iš parlamento narių, bet mes visi esame susitelkę ir manau, kad pasibaigus diskusijom žinome kur kas daugiau apie bendrąją padėtį, e, visi daugmaž supranta, ko mes norime pasiekti. Taigi diskusijos baigtos, po poros minučių pradėsime balsavimą. Mes baigėme nepaprastai svarbę diskusiją. Dabar padarysime 3-4 minučių pertrauką, po kurios pradėsime balsuoti. Dėkoju visiems ir dėkoju visiems už supratimą.